Kitas mūsų darbo atvaskės e, punktas - klausimai tarybai. Kaip jau įprasta anksčiau, aš norėčiau paraginti parlamentarus, kurie dalyvaus e, klausimo atsakymų sesijoje, ateiti į salės priekį. Nereikia sėdėti savo vietose. Jeigu ateitumėte arčiau, būtų to reikia artimesnė, gyvybingesnė diskusiją. Taip pat norėčiau priminti, kad jeigu norite teikti papildomų klausimų, jums skiriama tik 30, minučių, 30 sekundžių dėja. Pirmasis klausimas yra susijęs su gyvūnų gerove. Ir aš kreipiuosi į ponę Malmström. Gal galėtumėt atsakyti pirmąjį klausimą? Tak, fru Ačiū, ponė pirmininkė. Man didelė garbė atsakyti klausimą poniai Marian Harkin. Taryba e, pritarė e, parlamento narių susirūpinimui dėl e, gyvūnų gerovės ir mes žinome, kad pasiūlymas yra pagrystas ES teisės aktais. Švedija rūpinasi gyvūnų gerovės programų gyvendinimu ir šis klausimas iškeltas kaip prioritetas Žemės ūkio taryboje. Bus organizuojama atskira konferencija dėl gyvūnų gerovės Švedijos mieste Upsaloje spalio 18-19 dienomis. Šioje konferencijoje bus kalbama apie uh, galima ES finansuojamą projektą dėl gyvūnų gerovės kokybės. Nuo 2004 metų šis projektas yra įgyvendinamas remiantis mokslininkų išvadomis ir žiūrima, ką galima pakeisti žemės ūkėje, užtikrinant genesnę gyvūnų gerovę. Mes tikimės, kad bus užmėgstas geresnis ryšys su e, ūkininkais, vartotojais ir kitomis suinteresuotomis pusėmis. ES ir Latino Amerikos e, e, mokslinis institutas dalyvavo, dalyvaus šiame šioje konferencijoje. Taip pat galvosi, jame bus konferencija, kaip gyvūnų gerovę pagelinti e, gyvūnų gerovę visame pasaulyje. Žiūrėsime, kaip galima bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis bei tarpto, kitomis šalimis, tokiamis kaip Junktinės Amerikos valstijos. Mes tikime, kad konferencijos rezultatai bus uh, svarbus priimant uh, išvadas uh, E, dėl gyvūnų gerovės ženklinimo, kurias turės priimti taryba vėliau šiais metais. Komisija turės pateikti pasiūlymą ir Švedija pirmininkaudama e, bendradarbiauja su komisija, kad greičiau būtų pateiktas pasiūlymas dėl naujos direktyvos susijusios su gyvūnų gerove. Ir e, š... Komisija e, pateikė jau vieną pasiūlymą, kurį mes nagrinėsime švedijos pirmininkavimo metu. Pone Harkin, papildomas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. E, labas vakaras, ponė Malmström. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs sakote, kad norite, kad diskusija tęstusi ir kad konferencijoje apsalai vyksto klausimų. Tiesa yra ta, kad atitinkami įstatymai veikia tik tai dviejus metus. Arijoje e, kažkas yra daroma, mes e, rūpinamės, kad būtų mokomi žmonės dirbantis su gyvūnais. Bet e, viso to pasiekoje mūsų sistema veikia labai gerai. Bet jeigu mes dar griežtesnius reikalavimus vesime, tai užkils kliūčių konkurencija ir panašiai. Ir aš noriu paklausti, ar yra dabar racionalu pakeisti įstatymus, kurie jau dviejus metus labai sėkmingai ir veiksmingai yra įgyvendinami. Kitas dalykas, ar yra mokslinių duomenų rodančių, kad tikrai reikia keisti tuos įstatymus? Ačiū, ponia Harkin. Ministrė, prašom. Uh, well, as you, as you said, it is... Aš, kaip jūs ir sakėte, suprantu, kad reikia įvertinti, kas yra padaryta, kokie pasiekti rezultatai. Mes renkame mokslinius įrodymus ir per konferenciją Upsaloje mes kalbėsime su ekspertais bei mokslininkais, kurie yra pakviesti e, dalyvauti diskusijose. Ir tikimės, kad e, ta konferencija leis parengti tarybos atsaką į komunikatą, kurį pateiks komisija. Tik tiek aš dabar galiu pasakyti, bet mm, ir Europos parlamento nuomonės mums yra labai priimtinos. Mes tikimės, kad tai bus labai gera diskusijų pradžia ir kad mes galėsime surinkti kuo daugiau informacijos. Turiu dar du papildomus klausimus, jeigu galėtumėm jų išklausyti, tai būtų labai gerai. Ponas Magini, ponė Maginis ir po to ponas Keli. 30 sekundžių. Ačiū. Ačiū už atsakymą. Pirmas dalykas, aš tikiuosi, kad mokslas e, yra svarbesnis negu emocijos, kalbant apie gyvūnų pervežimą. Aš norėčiau pakalbėti apie arklių pervežimą. Aš manau, kad tas klausimas nėra išspręstas pakankamai ir čia keliamas rimtas susirūpinimas. Aš teikčiau, kad gyvūnų gerovė ir ūkininkų problemos yra labai aktualios mums visiems. Aš žinau, kad ūkininkai stengiasi išlaikyti kuo geresnius gerovės standartus, žinodami, kad prekių kainos yra labai nedidelės ir ūkininkai praranda daug pajamų. Turėtumėm galvoti apie tai. Pone Kelly, ponas Kelly. Very... Ačiū. Tai labai kontroversiška tema Airijoje. Ir, ir Lisabono sutarties priešininkai tuo argumentu labai naudojasi. Airijoje veikia kartelis, kad būtų numuštos jautienos kainos ir jeigu būtų priimtas naujas įstatymas, E, būtų e, sukurtas tam tikras, būtų, reikėtų iškoti tam tikro kompromiso prieš priimant Lisabono sutartį. Ačiū, aš suprantu e, parlamentarų susirūpinimą ir piliečių susirūpinimą. Deja, kol kas negaliu pažadėti, kad tai bus sureguliuota iki referendumo. Kol kas laukiam komisijos pasiūlymo, jis buvo atidėtas dėl priežasčių, kurias aš aptariau bet kol kas daugiau negaliu pasakyti. Ir mes dabar vertiname viską iš mokslinės perspektyvos. The... Dėkoju. Pereikime prie kito klausimo, kurį pateikė ponas Morais. Jis pateikė klausimą dėl E, priekybos vaikais ES. Ji perėmė ponę Het ir pateikė savo vardu taip pat. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkaujanti Švedija visiškai sutinka su parlamento narių susirūpinimu dėl vaikų, elgesio su vaikais ES priekyba vaikais kaip e, vergovės forma šio laikinė yra labai teikianti didelį pelną ir tai yra didžiulė problema tie, ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Tai yra labai svarbi ES tema ir be abejo mums reikia įgyvendinti labai įvairaus pobūdžio priemonės, kad būtų e, veiksmingai kovojama su šia problema. Būtina užtikrinti aukų apsaugą, kovoti su prekyba vaikais, kurią būtina reglamentuoti prevencinėmis įstatyminėmis priemonėmis. 1997-aisiais jau buvo įgyvendinamos bendros priemonės, 2002 metais taip pat buvo priimtos atitinkamos, e, atitinkami teisės aktai, kovojant su E, priekyba žmonėmis, o 2009 metais taip pat buvo priimti nauji teisės aktai e, reglamentuojantis mūsų tolesnę veiklą. Ypač svarbu apsaugoti ypatingai pažeidžiamą e, visuomenės grupę, tai yra vaikus. Yra labai Svarbu atsižvelgti į vaikų specifinius poreikius, taip pat užkirsti kelią jų lytiniam išnaudojimui, e, vaikų pornografijai gaminti ir platinti, jų e, privartinė, privartiniam įdarbinimui. Taip pat labai svarbu elgtis ir veikti ypač nuosekliai kovojant su šios ryties nusikaltimais. Čia yra būtina siekti ir tarptautinio susitarimo, ypač turiu omenyje Palermo protokolą ir kitus tarptautinius instrumentus ir susitarimus. Spalio 19-20 dienomis Briuselyje bus pateikta ataskaita šiuo klausimu ir mes darome prielaidą, kad bus e, tarybai pateiktos ir atitinkamos išvados. Ir taip, tame, tame, toje ataskaitoje taip pat bus kalbama apie e, vaikų išnaudojimą. Taip pat be abejo ir gruodžio mėnesį vadovų sustikime ši tema bus iškelta. Ačiū. Ačiū, ponė ministrė. Aš žinau, kad tas klausimas yra labai svarbus ir mes Švedijoje tą klausimą bandėm spręsti pastaraisiais metais ir ES tas pats buvo daroma. Aš tik tai norėčiau paminėti, kad labai gaila, kad ta konferencija, kuri turėtų vykti spalio 19-20 dieną, negalės, e, e, joje mes negalėsime dalyvauti, nes tomis dienomis mes būsime Strasbūrė, e, ne, ne, nebūsime Bruselėje. Labai gaila, kad tai bus. Aš taip pat žinau, kad Švedija pirmininkaudama e, kelia klausimą apie vaikų eksploatavimą, e, kalbant apie turizmą ir keliavimą. Ir lapkričio 20 dieną e, vyksta dar viena konferencija, kurioje susitiks tarptautinė intergrupė E, tuo klausimu, bet nemanau, kad e, tą klausimą galima išvelgti kaip prioritetą pirmininkaujančios valstybės interneto svetainėje. Kodėl taip yra? Ar mes laukiame kitų galimybių? Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, Ana Hedė. Aš žinau, kad jums tas klausimas labai rūpi. Labai gaila, kad konferencija Briuselėje sutampa su sesija Strasbūrė. E. Aš manau, kad ta konferencija turėtų vykti per Europos kovos su priekybė žmonėmis dieną. Būtent dėl to mes ir organizuojame ją tomis, da, to, tomis dienomis. Kitas klausimas. Aš nežinojau, kad nėra apie tai rašoma interneto svetainė. Aš pasirūpinsiu, kad tai būtų pažiūrėsiu, kas ten yra. From... Pone Lin. Ačiū už atsakymą. Aš taip pat apgailestauju, kad konferencija vyksta, kuomet mes esame Strasbūre. Bet ar galite um, pasirūpinti, kad toje darbo tvarkėje būtų minima Europos tarybos konvencija dėl kovos su uh, e, kontrabandą, nes kai kurios valstybės narės jos dar nepasirašė, kai kurios, pavyzdžiui, kaip Švedija, nėra jos dar ratifikavę. Taigi labai svarbu, kad tas klausimas būtų e, aktualus šioje konferencijoje, kad kova su kontrabanda, su, su kontrabanda žmonėmis taptų uh, realybė. Ačiū, ministrė. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, ponė Lin, aš atkreipsiu dė... organizatorių dėmesį į šį klausimą. Ačiū. Periname prie kito klausimo, ponios Maginės klausimo dėl E, maisto ir žemės ūkio organizacijos rengiamo aukšto lygio susitikimo. Ministrė, žodis jums. Ačiū. Labai daug skirtingų klausimų šiandien teikiama. Konferencija, e, jungtinių tautų konferencija maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos rėmose vyks 18, prasidės lapkričio 18 ir svarbiausias klausimas yra tos organizacijos struktūra, forma. Ir e, galvojama, kad reikėtų pakeisti 2008 metais patvirtintą veiksmų planą kartu su valstybėmis narėmis. Tame veiksmų plane yra kalbam apie reformas įvairiausiais būdais. Ir čia planuojami ir ateities veiksmai galvojama, kad reikia sukurti rezultatais pagrystą valdymo sistemą, kalbant apie e, negausių resursų panaudojimą ir paskirstimą. Manoma, e, kad e, turėtų būti įsteigta atskira decentralizacijos struktūra. Maisto ir žemės ūkio organizacijos statutas taip pat turėtų būti pakeistas. Ta reforma yra labai svarbi, nes yra susijusi su globalinės partnerystės žemės ūkio labo įtvirtinimu ir maisto produktų ge, e, sistemos gerinimu. Politinių lygmenių tas klausimas yra labai svarstomas ir e, tikimasi, kad e, ta konferencija, kuri vyks Romoje lapkričio 18-19 dieną, bus labai svarbi užtikrinant maisto produktų saugą. Ta konferencija turėtų pateikti paaiškinimą, kuris yra iš dalies pagrystas tarybos išvadomis ir rekomendacijomis. Savo išvadose 2008 m. lapkričio mėnesį taryba paskelbė, kad reikia uh, e, užmėgsti organizacijai savo veikloje uh, ryšį su valstybinėmis ir privačiamis organizacijomis. Taip pat reikia įtraukti jos veiksmus į tūkstančmečio plėtros tikslų sistemą. Tada e, mes pasveikinome tarybos išvadas ir tuometinė maisto ir žemės ūkio organizacija tam pritarė, e, buvo įsteigtas konferencijos komitetas, kuris e, tas išvadas įvertino. Tačiau dabar vykstantis renginys turi politinį tikslą. Norime sukurti geresnį valdymo sistemą, kad būtų užtikrinta maisto produktų tiekimas visame pasaulyje ir ES čia atliks svarbu vaidmenį. Mums pirmininkaujant yra labai svarbu, kad šis susitikimas būtų žvelgtų į perspektyvą ir įvertintų akto dabartinę E, maisto produktų krizę ir nepamirštų tūkstantmečio plėtros tikslų. Šioje konferencijoje bus kalbama apie e, organizacijos reformą taip pat. Pirmininkaujantį valstybę mano, kad šis aukščiausio lygio susitikimas e, politinių požiūrių sieks sukurti naują sistemą, kuri leistų sustiprinti CFS vaidmenį. Pirmininkaujantį valstybę mano, kad šis aukščiausias susitikimas sukurs į ateitį orientuotą e, maisto paskirstimo sistemą, kuri leis geriau pasiekti tūkstantmečio plėtros tikslų. Ačiū, e, ponė Maginės. Dėkoju už detalų atsakymą. Norėčiau dar pasiklausti, kokia yra Švedijos tarybos pirmininkės nuomonė dėl maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos. Kokį vaidmenį ta organizacija vaidina jūsų nuomonė? Ar svarbu mums turėti bendrą politiką, atsižvelgiant į visam pasauliu kylančią maisto produktų stygiaus grėsmę? Mes taryboje šio klausimo dar nesvarstėme, siedami jį su šią konferenciją, bet be abejo bendroji žemės ūkio politika gali suvaidinti savo vaidmenį ir ateityje mes tai svarstysime, nes manau, kad ji gali būti labai naudinga skurdžioms valstybėms įtraukiant jas į, į bendrą rinką. Taip pat kalbėsime apie tai, kur mes ir kaip galėtumėme padėti palengvinti dabartinę aštrę krizę. Padėtis pasaulyje dabar yra šiek tiek geresnė, nes iš įvairių, beveik iš visų rinkų sulaukėme teigiamų pranešimų, bet reikia laiko, kad pamastytumėme, kaip ateityje galėtumėme imtis šių klausimų. Kaip, kaip ateityje, kokia šiek tiek reformuota BŽUP galėtų būti naudinga, e, išvengiant panašių situacijų ateityje. Ačiū, ponė Harkin. E, Pone pirmininkė, mes kalbame apie maisto produktų saugumą, bet aš norėčiau pakalbėti apie maisto produktų saugą Europos Sąjungoje ir man atrodo, kad tai priklauso nuo maisto gamybos Europos Sąjungoje. O šiandien Alde frakcija buvo sustikus su komisarė Fischer Bolė, apie tai ir kalbėjome. Uh, buvo jau kalbama apie BŽUP ateitį, ypač po 2013 metų gali būti sumažintas tai politikai biudžetas ir tai labai rimtai atsilieps maisto produktų gamybai, gamybai Europos Sąjungoje. Tai yra labai svarbu ir aktualu tiems, kurie žemės ūkija dirba šioje srityje ir yra su tuo susiję. Aš žinau, kad dabar tikriausiai ne, ne, negalėsite duoti man konkretus atsakymą, bet kaip Švedija žiūrėtų į šį klausimą ateityje. Ačiū, ponė pirmininkė, tai yra sudėtinga ir labai plati diskusija, ji susijusi su konferencijos tema, bet nueina daug toliau mes neturime ketinimų inicijuoti tokias diskusijas, mes laukiame kad komisija atsiūt, parengtų komunikatą dėl būsimo biudžeto, dėl, dėl ateities biudžeto, tai buvo sustarta taryboje jau 2004-aisiais, kad bus e, peržiūrėta, įvyks esminė biudžeto peržiūra, įplaukos ir išlaidos. Ir šis komunikatas vėluoja ir dabar sklando gandai, kad jis pasirodys metų pabaigoje. Švedija galėtų surenkti tik pirmasias valstybių narių diskusijas, bet Ispanija bus ta pirmininkė, kuri galės inicijuoti platesnės diskusijas. Taigi šiuo metu daugiau detal... smulkesnės informacijos negaliu pateikti. Dabar periname prie kito klausimo, kurį, pradžioje, kurį originaliai pateikė ponia Kratsa. Tai yra klausimas dėl stabilumo ir augimo pakto. Ačiū. Taip, šį klausimą mes jau šiandien aptarinėjome. Dabartinės krizės sąlygomis e, valstybė administracija imasi neeilinių priemonių ir politinės, ir biudžetinės paramos atžvilgių. Tokiu būdu e, mes suvaidiname svarbu vaidmenį, kad būtų galima užkirsti kelią dar rimtesniai kriziai. E, ir stabilumo rūgumo paktas padėjo šiek tiek stabilizuoti ekonomiką. Tačiau ekonominės ir finansinės situacijos stabilumas e, nereiškia, kad ekonomikos būklė turi iš esmės pasikeikti. Mes turime būti labai atsargus. Vyriausybės turi teikti, steigti paramą, tačiau atsakingai užtikrindamos viešųjų finansų tvarumą dėl to, kad reikia subalansuoti tuos du tikslus. 2005 e, metų pakte buvo numatytas tam tikras lankstumas. Sunkiu ekonominiu metu e, valstybė administracija turi imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų užtikrinta ekonomikos veikla, tačiau tuo pat metu mes turime pasirūpinti, kad mūsų viešieji finansai būtų tvarūs, subalansuoti ir patikimi, leidžianti sukonsoliduoti mūsų biudžetą. Tačiau pagalvokime apie tai, kad dabar aplinkybės labai smarkiai skiriasi skirtingose valstybėse narėse, todėl yra rengiami skirtingi planai, skirtingi tvarkarašiai, e, galvojant apie finansų politikos e, skatinimo priemonės ir pinigų politikos pritaikymą. Visą tai atsispindi daugelyje e, įvairiausių paramos procedūrų, kurios bus pradedamos skirtingose valstybėse narėse valstybės narės vis tik turi laikytis to visą apimančio pagrindo, kuris yra numatytas stabilumo raugimo plane. Rudenį ECOFIN prasidėjo diskusija apie tai, kaip būtų galima sukurti stabilumo raugimo pakto pakoregavimo strategiją. Taryba yra išsikėlusi labai ambicingą planą, e, kuris būtų pritaikytas visose valstybėse narėse, kuris būtų teisingas visoms valstybėms narėms ir užtikrintų tam tikrą stabilumą. Ačiū. Pone Janako, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, ačiū už jūsų aišku atsakymą. Norėčiau, kad jūs ypač atsižvelgtumėte į tai, ar 2010 kad 2010 metai turėtų tapti fiskalinio konsolidavimo ir drausmės metais, ar vis dėlto e, reikėtų juos paskelbti vėliau, kadangi situacija šiuo metu yra tikrai nelabai paprasta Europos Sąjungai? Jo, tai, Taip, tai klausimas, kurį atsakyti labai sudėtinga. Per G20 kitą savaitę bus kalbama apie tas vadinamasias išėjimo strategijas. Per pirmąją diskusiją apie tai bus kalbama. Tačiau akivaizdu, kad ši situacija yra labai skirtinga skirtingose valstybėse narėse. Todėl bus e, kuriami skirtingi veiklos planai ir tvarkaraščiai. Aš manau, kad gana greitai tą procesą galėsime pradėti. Tačiau tai priklauso ir nuo to, kaip ekonomikos ir finansų krizė e, rutuliosis. E, Mes matome šviesą tunelio gale, mes tikimės, kad blogiausi laikai jau praėjo ir tikimės, kad ši vadinamoji exit strategy, strategy pasiteisins. Tačiau e, mes turime stengtis padėti tiems, kurie yra labiausiai pažydžiami mūsų visuomėse, kurie, turi, e, kurie tapo bedarbiais. Turime galvoti apie infliacijos e, rizikos mažinimą. Aš manau, kad būtų dar per anksti pasakyti, kas bus daroma skiriose valstybėse narse. Periname prie kito klausimo. Tai yra pono Keli klausimas dėl ES priemonių kovai su nedarbu. Ministrė, prašau. Tak. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, taryba pritarė parlamento taro susirūpinimui dėl paskutinių Eurobarometrų e, apklausos rezultatų susijusių su nedarbu, kuriame yra kalbama, kad e, kur, kuris aiškiai parodo, kad reikia kovoti e, su globalizacijos padariniais, tai yra nedarbo didėjimu. Taryba Europos socialiniam fondui skiria labai didelę reikšmę, taip pat Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui mes skiriame didelę reikšmę. Mes manome, kad tos priemonės yra veiksmingos kovojant su nedarbu. Abi šios priemonės yra svarbios finansinių požiūrių ir jos leis e, atremti dabartinius e, ekonomikos e, sunkumus. Mes manome, kad reikia integruoti fleksi saugumo strategiją, lankstaus socialinio saugumo strategiją ir įvertinti kitus su tuo susijusius e, aspektus. 2008 m. gruodžio mėnesį taryba e, paremė e, pasiūlymą, kad Europos socialinis fondas pateiktų kuo greičiau planą, kaip pagerinti užimtumo lygį. Taip pat taryba, kaip žinia, labai aktyviai prisidėjo prie prisaikymo prie globalizacijos padarinių fondo įsteigimo. Mes norime, kad dabar sukurtos priemonės veiktų veiksmingiau e, ne tik e, globalizacijos kontekste, bet ir ekonominio nuosmukio kontekste. Reikia pasakyti, kad tų fondų naudojimas, informacija, e, viešinimas tų fondų yra valstybių narių kompetencijos klausimas. Europos socialinio fondo uh, tema. Valstybės narės turėtų e, bendrauti su savo piliečiais, pristatyti jų programas ir kartu padėti pasinaudoti fondo teikiamomis galimybėmis. ES atvirumo iniciatyva buvo pradėta 2005 metais. Vienas iš svarbiausių iniciatyvos tikslų buvo pagerinti informaciją, kuri yra prieinama visiems piliečiams, e, pasinaudojant viešosiomis valstybių narių priemonėmis ir ES informavimo politika. Kalbant apie Europos globalizacijos fondą, informacija apie jo finansavimo galimybės turi būti suteikiama valstybėms narėms. Svarbu, kad e, pristaikymo prie globalizacijos padarinių e, fondas būtų suprantamas kaip naujas, kaip ką tik įsteigtas fondas ir galbūt todėl uh, E, dar santykinai nedaug jis e, pademonstravo naudos. Tik tai dviem atvejais juo buvo pasinaudota pastaruoju metu. Ačiū. Ponas Keli. E, Dėkoju už tokį glaustą atsakymą. Dar turiu papildomą klausimą. Žinau, kad taryboje yra nemenkas pasipriešinimas iš anksto skirti soci, socialinio fondo lėšas uh, nemažą jų dalį kai kuriems tikslams. Ar tokio taryba, tarybos pozicija nepakeista? Ar ne, nėra ketinimų panduoti tas lėšas, kad uh, Europos ekonomikos atgyvinimo planas įgytų pagreitį? Iš tiesų, šis klausimas taryboje buvo svarstytas keletą kartų. Ir laikomasi gana vieningo požiūrio, jog projekto kokybės vardan reikalingas ir nacionalinio finansavimo elementas, taigi tokio pasiūlymo. Toks pasiūlymas tarybos pritarimo nesusilaukė, bet mes suprantame, kokia yra padėtis ir kokios iškilo problemos ir paprašėme komisijos parengti alternatyvų pasiūlymą. E, komisaras Sametski e, tai pradėjo daryti prieš porą dienų, pasiūlymas yra rengiamas ir jis turėtų netrukus būti pateiktas. Um, Ačiū. Atsiprašau, ponia Tikau. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponia pirmininkė. Finanțarea 100% atunci când vorbim de fondul. Taryboje nepakanka paramos tam, kad šimtaprocentinis finansavimas būtų sutiktas socialiniam fondui, siekiant sumažinti nedarbo lygį, ypač dabar, krizės metu. Aš norėčiau pabrėžti, kad dabar, krizės laikotarpiu, Mes e, didžiausias problemas matome metalo sektoriuje ir matome, kad nedarbo lygis ten ypač smarkiai išaugo, kaip ir kitose techninėse srityse. Aš norėčiau jūsų paklausti, e, galvodami apie investicijas, kurios yra reikalingos tam, kad ES išlaikytų savo konkurencingumą ateityje, ar negalėtume palengvinti socialinio fondo ir globalizacijos fondo naudojimo procedūrų, kad ta parama, kuri dabar yra prieinama, būtų lengviau gunama pramonės šakose. Uh, I... Ačiū. Kaip jau sakiau, mes paprašėme komisijos parengti alternatyvių pasiūlymų dėl to, kaip galima būtų panaudoti socialinio fondo lėšas šioje situacijoje, kuomet daugybė žmonių Europoje ne neteko darbo. Ir mes tikimės, kad komisija nedelsiant tokį pasiūlymą ir pateiks. Mes imamės daugybės kitų priemonių kovai su nedarbu. Tai yra valstybių narių atsakomybės sritis, bet iš esmės tai yra kolektyvinės atsakomybės klausimas. Mes koordinuojame pastangas ir bandome palengventi vidaus rinkos sukūrimo užbaigimą Taip pat išsigalios viena iš direktyvų netrukus, kuri panaikins biurokratinės kliūtis, žmonėms leis, bus sudaryta galimybė dirbti ir tuo pat metu mokytis, ieškoti. Taip pat galimybė bus numatyta keisti kvalifikaciją tuo pat metu. E, numatytas e, spalio mėnesio ministrų susitikimas, kur nedarbas bus vienas iš svarbių klausimų. Žinau, kad beveik visų konfiguracijų ministrų tarybose kalbama apie Lisabonos strategijos ateitį. Ir socialinis fondas yra tik tai viena iš priemonių kovai su nedarbu. Jį galima tobulinti ir pristatyti visuomeniai, kad jo panaudojimą geriau, bet yra tik vienas iš daugybės instrumentų, kuriuos turime ir kuriais turime pasinaudoti kovodami su nedarbu. Ačiū. Ačiū. Toliau pono Poselt klausimas e, dėl informacijos apie Čečiniją. <laughs> Dėkui, ponė pirmininkė, ponė Poseltai. Kai tik E, pirmininkaujantis šalis gavo informaciją apie Natalijos Sestemirovos nužudimą, iš karto paskelbėme pareiškimą, kuriuo pasmergėme šį nužudimą ir išreiškėme gilę užuojautą jos šeimai, jos kolegoms ir žmonėms dirbantiems Memorial organizacijoje. Mes paskatinome Rusijos administraciją kuo greičiau ištirti šį nužudimą ir nubausti kaltuosius. Aš galiu patikinti pona Posiltą, kad taryba stengiasi stebėti kruopšiai įvykius Čečienijoje ir mes e, žiūrime, ar ten yra laikomasi žmogaus teisų, ar ginamos žmogaus teisės. Taryba keletą kartų yra paraginusi Rusijos administraciją daryti viską, kas įmanoma, kad apsaugotų žmonės esančius Rusijoje ir Čečienijoje ir mes e, žiūrime, kad būtų įgyvendinama deklaracija dėl žmogaus teisų apsaugos. Aš pabrėžiu, kad šiuo metu Čečienijoje pagal komisijos paramos projektą e, nuolat yra siunčiamos delegacijos į Čečieniją. E, taryba e, gali. E, atsakydama į poselto klausimą pasakyti dar, kad yra susirūpinusi dėl padėties Čečienijoje. E, ir Aš galiu pasakyti, kad ES ir toliau stebės, kaip yra laikomasi e, žmogaus teisų e, teisingumo principų Čečienijoje ir e, mes negalvojame apie atskiro biuro įsteigimą. Nemanome, kad tai būtų kol kas naudinga. Ačiū, ponė tarybos pirmininkė. Pirmą kartą išgirdau iš tarybos tokį gerą atsakymą šią temą. Labai dėkoju, tačiau norėčiau dar papildomą klausimą pateikti. Ar gali taryba manyti, kad ji dė, duo, suteiks daugiau dėmesio būtent šiai temai, šiam klausimui savo pirmininkavimo laikotarpiu. Kadangi be abejo ketinimai jūsų yra parodyti, pademonstruoti, tačiau kol kas iki šiol e, prieš tai pirmininkavusios valstybės nedarė jokių konkrečių žvilgsnių. Ir aš norėčiau, kad šią temą būtų e, suorganizuoti debatai skubos tvarka. Fru talman. Ačiū pirmininkė ir aš dėkoju ponui Poselcui už tokius draugiškus žodžius. Taip, mes nuolat e, organizuojame dialogus apie žmogaus teisės su Rusija. Ir visuomet, kai susitinka ES ir Rusijos atstovai, įskaitant ir šį rudenį, apie žmogaus teisės yra kalbama. Ačiū. Dabar periname prie kito klausimo. Pono Huntis klausimas Turkijos vyriausybės leidimas žvalgyti angliavandenilius ES valstybių narių išskirtinėse ekonominėse zonose. Ačiū, ponė pirmininkė. Taryba žino, kas vyksta, e, apie tuos įvykius, apie kuriuos kalba parlamento narys. Turkija, kaip ir kitos valstybės narės, nori Mhm. Tai taip pat svarbus, tai taip pat svarbus e, stojimo į ES kriterijus ir e, dėrybose dėl stojimo su Turkija mes paraginome Turkiją nesimtis jokių grasinančių veiksmų, kurie galėtų netinkamai E, nušviesti jos santykius su kaiminėmis. Kita vertus, mes įmamės e, priemonių, siekdami normalizuoti santykius tarp Turkijos ir visų kitų ES narių, taip pat ir ta, ta, Turkijos ir, ir Serbijos Respublikos santykius. Atsiprašau, ir Kipro Respublikos santykius. Taigi, kalbant apie tai, svarbu, kad Turkija laikytųsi visų susitarimo e, punktų ir, dalių, ir, da, ir dalytų tai nediskriminuodama. E, birželio mėnesį įvyko e, trejato susitikimas, kur buvo svarstomas Turkijos klausimas. Kalbant apie tarybą, tai tas klausimas yra labai svarbus ir mes toliau stebėsime e, situaciją. Ačiū, ponas Huntis. Ačiū, ponė ministrė. Labai dėkoju už jūsų pasiryžimą atidu, atsakyti į mūsų klausimus, kiek manoma, aiškiau. Rytoj parlamente mes kalbėsime apie Mabuko dujotekį. Čekijos ministras pirmininkas neseniai Briuselyje pagrasino, kad jo šalis ne, nepritars šiam projektui, jeigu nebus atvertas e, skirsnis dėl energetikos, nebus pradėta dėrėtis dėl energetikos. Turkija taip pat įvairiais būdais grasina Kiprui ir e, dabar šiuo konkrečiu atveju neleidžia e, Kiprui naudoti savo išskirtinę ekonominę zoną. Ir tai sukuria papildomų problemų. Kokių priemonių imsis taryba, kad šios E, išskirtin, šią išskirtinę ekonominę zoną Kipro būtų, e, būtų pripažįstama Turkijoje. Ačiū. Ir taryba, ir komisija, gerbiamas parlamentarė, apie tai e, kalbėjo ir labai atidžiai stebi padėtį. Tardamėsi su Turkija, mes visuomet pabrėžėme, kaip svarbu išlaikyti gerus kaimininius santykius. Kita karta užsienio reikalų ministrai trojkoje susitiks lapkričio mėnesį. Aš tikiuosi, kad tokie incidentai, apie kokį jūs kalbėjote, bus išvengti. Kalbant apie energijos skyrių, aš galiu pasakyti, kad jis dabar yra tikrinamas skirtingose tarybos e, sus, e, susitikimuose ir skirtingose tarybose. Ir E, tų vertinimų rezultatas nulems visus proceso žingsnius. Kaip žinote, kiekvienas žingsnis reikalauja tarybos vienbalsiškumo. Question, from... Ačiū. Pereiname prie kito klausimo, pono Eilvardo klausimo dėl ES politikos Birmoje. Minister, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik teisingą dokumentą išsitrauksiu. Gerbiama parlame, gerbiamas parlamentarė, mes matome, e, kad susidarė labai sudėtinga situacija, kai žmogus yra įkalintas 20 metų ir taryba labai atidžiai stebėjo šios įkalintosios moters atvejį ir reikalavome Birmos administracijos, kad ji būtų paleista. Taryba e, tuo pat metu ėmėsi labai konkrečių priemonių ir aš keletą iš jų paminėsiu. Rūpiučio mėnesį ES pasmerkė Ajung Sansukui E, teismo sprendimą ir pateikė teisės aktus apie tai. Buvo reikalaujama, kad ji būtų išlaisvinta e, besąlygiškai be ir iš karto. Taryba e, pabrėžė, kad tai yra nusikaltimas prieš nacionalinę teisę ir tarptautinę teisę, jos, kad ji yra laikoma kalėjime. ES ypatingas įgaliotinis Solana per ministrų susitikimą regioninėme forume e, E, susitikęs su Azijos e, valstybių organizacija ASEAN, e, tai pabrėžė. Susitikimas įvyko Liepos mėnesį Tailandė. Tame renginyje dalyvavo ir Birmos atstovai. Ten buvo išreikštas labai griežtas daugelio valstybių reikalavimas Net Junktinės Amerikos valstijos, Kinija, Rusija ir kitos šalis pareikalavo, kad ji, kaip ir kiti politiniai kaliniai, būtų nedelsiant paleisti. ES labai aktyviai dirba e, palaikydama ryšį su, e, ši, e, su, su Birma ir mes e, taip pat bendradarbiavame su jungtinėmis tautomis ir e, ES yra labai svarbi partnerė Azijoje. E, Tačiau nepaisant to, Birma ignoruoja mūsų protestus ir nekreipia dėmesio į daugelio organizacijų ir valstybių e, reikalavimus. ASEAN organizacija ir atskiros ASEAN valstybės narės taip pat keli labai griežtus reikalavimus Birmai. Tiesą sakant, Birma pati priklauso ASEAN. Tai, kad Birma nesugeba deramai atsakyti šį klausimą, rodo, kad ji nesugeba deramai e, įvertinti savo teismų veiksmų. E, atrodo, kad Europos, kad Birma ne, negali deramai įvertinti politinių veiksmų tų e, organizacijų, kurios priešinasi Birmos režimui. Taryba e, rūpiučio 30 dieną, 13 dieną E, parengė vieningą nuomonę, parlamentas ją patvirtino. Ir ES, gerbiami parlamentarai, aš galiu Jūs patikinti, tik suaktyvins savo veiksmus per tarptautinės organizacijas, ypač su savo partneriais Azijoje, kad mes galėtume sukurti e, sąlygas, kuo greičiau paleisę Jung Sang Sukyvi ir kitus politinius kalinius. E, suprantame, kad šiame procese, e, šiam procesui labai dėlės reikšmės e, turės 2010 metais vykstantis rinkimai. Ačiū, ponas Aylward. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti ministrė už tokį išsamų atsakymą. Ministrė, noriu pasiklausti, kokiu veiksmu ES ėmėsi, bandydama pagelbėti tūkstančiam, uh, pa, tūkstančiams pabėgėlių, kurie plūsta iš E, iš, e, tos, iš Birmos į, į Šan, Kinijos provinciją dėl ten vykstančių susirėmimų. Can... Apgalėstauju, bet dėja negaliu atsakyti šį klausimą. Turėsiu vėliau jums dar jį bandyti atsakyti. On... Ačiū. Dabar pereikime prie kito klausimo, tai yra pono Krauli klausimas dėl glaudesnių AS ir JAV santykių. Ministrė, prašau. Jo, e, tak. Ačiū, e, gerbiamas Brian Crowley. Taryba e, pabrėžė gerus santykius, glaudesnius santykius tarp ES ir JAV. Transatlantiniai santykiai yra ES e, užsienio politikos esmė. Ir jie yra pagristi demokratija, žmogaus teisėmis ir e, atviros integruotos ekonomikos skatinimu. Nauja Junktinės Amerikos valstijų administracija e, skatina mus. E, e, pagerinti tokius santykius. Mes esame tvirtai nusiteikę tokį bendradarbiavimą tęsti, mes tikimės labai konkrečių rezultatų iš transatlantinių santykių abiems Atlanto pusėms. Ir aš norėčiau pasakyti, kad ES labai daugelį sričių bendradarbiauja su e, Junktinėmis Amerikos valstijomis per strateginę partnerystę ir mes esame pasiekę konkrečių rezultatų. Suprantama, mes tęsime bendradarbiavimą ir dėl regionių klausimų Afganistano, Irano, Pakistano taikos procesas artimuose rytuose, e, Rusija, Vakarų Balkanai. Mes nuolat bendradarbiavime dėl krizės suvaldymo ir aš labai džiaugiuosi, kad dabar e, Junktinės Amerikos valstijos dalyvauja BUSP e, projekte Kosove. E, mes labai glaudžiai norime bendradarbiauti klimato klausimais prieš Kopenhagos konferenciją metų gale ir čia e, Junktinės Amerikos valstijos siekia, kad per naują administraciją būtų pateiktas vieningas tikslas dėl CO2 išmetimo mažinimo pagal tarptautinius susitarimus. Taip pat mes kalbame apie energetikos klausimus, mes manome, kad diskusijos turėtų aukštesnį, būti pakeltos į aukštesnį lygį ir labai svarbu, kad uh, E, būtų e, suorganizuotas taryb, energetikos tarybos susitikimas su Junktinė Amerikos valstija atitinkamais specialistais, kad galėtume aptarti mokslinius tyrimus naujos energetikos technologijų srityje. Žinoma, e, iškyla ir finansų bei ekonominės krizės klausimai. Čia yra reikalingas itin artimas glaudus bendradarbiavimas, kad būtų atkurtas pasitikėjimas finansų rinkomis ir kad jos galėtų funkcionuoti. Prekybos srityje mes turime 2010 e, metais e, įgyvendinti savo išsikeltus tikslus, tai yra, kad kovotume su protekcionizmu, protekcionizmu ir Junktinės Amerikos valstijos čia yra labai svarbus veikėjas. Žinoma, visi šie klausimai bus aptariami kitą savaitę didžiojo 20-ko susitikime. Abi pusės yra suinteresuotos gilinti bendradarbiavimą teisingumo ir vidaus reikalų e, srityje ir sustiprinti um, supratimą teisės aktų abiejose pusėse. Mes giliname bendradarbiavimą teisingumo srityje, žengti labai svarbu žingsniai. Kalbame apie E, ginklų neplatinimo klausimus ir Obamos administracija e, labai aktyviai šiuo požiūriu dirba. Vašingtonas ir Briselis dirba kartu, kad e, būtų sprendžiami klausimai susiję su brandolinio ginklo neplatinimu ir sprengiamės stengiamės suorganizuoti reikalingas konferencijas, kurių rezultatai uh, E, leistų pasiekti praktinės naudos. Mes tipime sustiprinti transatlantinį politinį dialogą ir plėsti bendradarbiavimą. ES ir JAF yra pasaulio e, stipriausios veikėjos ir mes turime bendrų interesų, todėl turime geriau padėti besivystančiam šalims. Tai yra mūsų strateginis tikslas per aukščiausio lygio susitikimą turėsime puikiausią galimybę aptarti tuos klausimus ir kitus aktualius klausimus. Aš labai didžiuojuosi, kad pirmininkaujantį Švediją turi galimybę e, vadovauti ES delegacijai tame aukščiausio lygio susitikime. Mes tikimės, kad tas susitikimas leis pozityviai ir konstruktyviai pastumėti į priekį transatlantinius ryšius. Ačiū, ponas Kraulė, prašau. Ačiū, ponė vicepirmininkė. E, ministrė, Labai malonu Jūs čia matyti kitokiu, su kitokiamis užduotimis. Man atrodo, kad geriausiai galime bendradarbiauti visų pirma dėl brandolinio ginklo neplatinimo ir antra, kovojant su finansų krize. Ar Švedija, kuri pirmininkauja taryboje, turi kažkokių konkrečių pasiūlymų, kuriuos nori pristatyti JAV ES vadovo sustikime, kuris netrukus įvyks? Ypač atsižvelgiant į Prancūzijos bei Didžiosios Britanijos kitokią nuomonę bei likusios ES valstybių nuomonę dėl regl finansinio reglamento taikymo. Ir e, kaip vis, visą tai atrodo, atsižvelgiant į Gordono Brauno vakar atmestus pasiūlymus. Ačiū. Well, have... Dėkui. Šį rytą kalbėjome apie didžiojo dvidešimtuko e, pas, pasiruošimą didžiam dvidešimtukui. Žinau, kad žiniasklaidoje svarstomi įvairūs pasiūlymai, bet noriu pasakyti, kad ES pastangos yra nepaprastai gerai koordinuojamos. Kalbėjome su finansų ministrais, rytoj vakare bus vakarienė su valstybių vadovais ir premjerais, kur bus galiausiai suderintos visos detalės. Mes žinome, ko mes norime, turime konkretų pasiūlymą ir galutinis suderinimas ir įvyks rytoj. Taigi manęs tai taip, taip, taip smarkiai nejaudina ir džiaugiuosi, kad su komisijos nariu Almunija mes pasiekėme tikrai nemažą, labai didelį sutarimą Europos Sąjungoje. Mes aptarėme mūsų prioritetus ir bandome užtikrinti sanglaudą su Amerikos administracija kiek įmanoma didesnėme kiekie klausimų. Dėl brandarinio ginklo neplatinimo mes džiaugiamės, kad šis klausimas vėl įtrauktas į darbo tvarkę, nes kurį laiką buvo sudėtinga jį kelti. Ir labai džiaugiamės, kad prezidentas Obama išreiškė savo įsipareigojimus šiuo klausimu. Tačiau tai užtruks laiko nes reikės spręsti sudėtingus techninius klausimus. Mes esame susitelkę į procesą, bandysime siekti tų klausimų pažangos, bet negaliu pasakyti, kiek tai užtruks ir apie kokias terminus galime kalbėti, bet tas klausimas yra darbo tvarkė ir esame pasiryžę siekti pažangos jame. Norėtume, kad mūsų partneriai Junktinėse valstijose siektų to paties. Ačiū. Yra dar mm, pono Paleckio papildomas klausimas. Ačiū, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, norėčiau paklausti jūsų dėl trejeto, dėl to trikampio JAV, Rusijos ir ES. Kaip žinome, prezidento Obamos iniciatyva JAV ir Rusija pradėjo labai svarbės dėrybas dėl brandolinio nusiginklavimo. Kaip ES taryba galėtų paskatinti tokias darybas ir kaip galėtų prisidėti e, šiuose darybose, kurios yra labai svarbios žmonijos ateičiai. Yes, I am, I'm very happy by the... Mane tikrai labai džiugina ši žinia, manau, kad tai yra labai svarbus žingsnis, kad tos dvi šalis susėdo ir tarėsi tokiais svarbiais žmonijai klausimais ir galima tik tikėtis, kad tais klausimais bus daroma pažanga. Uh, numatytas vadovų susitikimas 2010 m. kovo mėnesį. Tais klausimais ten dalyvaus ES ir tai bus galimybė mums išsakyti savo nuomonės, koordinuoti mūsų požiūrius ir pasižiūrėti, kaip mes galime prisidėti, kad tos diskusijos būtų kiek įmanoma sėkmingesnės. Ačiū. Mm, klausimų tarybai laikas baigėsi 7 val. Žinau, kad ministrė turi išvykti ir todėl į, į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko trūkumo, bus atsakyta raštu. Dėkoju visiems už dalyvavimą. Klausimų tarybai valanda baigėsi. Kitas posėdis įvyks rytoj rugsėjo 17 dieną. Jis prasidės 9, tęsis iki 13 ir paskui nuo 15 iki 17 valandos. E, darbo tvarkę rasite internete.